Okay. I think we are all set. Atrodo, kad jau visi pasiruošę. Taigi pirmasis e, mūsų pranešimas yra prieštaravimas pagal darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį genetiškai modifikuoti kukurūzų produktai. E, balsuojame elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Tai tuomet balsavimas baigtas. Priimta. Toliau vėl prieštaravimas pagal darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį Triton X100. Vėlgi e, balsuojame dėl rezoliucijos elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau antrasis svarstymas dėl e, medicinos prietaisų. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Toliau balsuojame Vėl antrasis svarstymas - reglamentas dėl medicinos prietaisų, kurio iš dalies keičiama direktyva 2001 m. 83 ir reglamentas 158 2002 m. bei reglamentas 1223 iš 2009 m. E, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Vote is on, uh... Minamato Convention on Mercury. Toliau Minimatos konvencija dėl gyvsidabrio. E, vėlgi balsuojame dėl viso pranešimo. Pradedame balsuoti. And the vote is closed. Baigiame balsuoti. Priimta. Our next item is implementation of the... Toliau kasybos atliekų direktyvos taikymas. Reikia balsuoti dėl pranešimo projekto. Jį pra, parengė ponas Helveni. Pradedame nuo 14 prane, pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 15 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Šešioliktas pakeitimas, kas už, prieš, patikrinkime. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas priimta. 20 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 21 kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antrasis kompromisas kas už, prie, prieš, susilaiko, priimta. Trečias kompromisas kas už, prieš, susilaiko, priimta. 25 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 27. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 29. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 28. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 30. Kas už, prieš, susilaiko. Patikrinsime is open and is closed. Balsavimas baigtas. Atmesta. 31. E, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 32. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 33. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 34. E, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 35. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 36 kas už, prieš susilaiko priimta. 37 kas už, prieš susilaiko patikrinsime. Pradedame balsuoti ir baigiame balsuoti. Atmesta. We vote on 38. Who is in... 38. Kas už? Prieš? susilaiko, atmesta. Patikrinsime, gerai. Check 38. Tikriname 38. Now it's uh, closed. Balsavimas baigtas. Vieno balso persvara, ta pati dauguma, bet iš tiesų kažkas nebalsavo, lyginant su praėjusiu balsavimu. 39. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 40. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 41. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 42. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 43. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 44. Kas už? prieš susilaiko priimta, 45 kas už, prieš susilaiko priimta, 46 kas už, prieš susilaiko priimta, 47 kas už, prieš susilaiko priimta, 48 kas už, prieš susilaiko priimta, 49 kas už, prieš susilaiko priimta, 50 kas už, prieš susilaiko priimta, 51 kas už, prieš susilaiko priimta. Penktas kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. Pirmas pakeitimas kas už, prieš susilaiko priimta. Antras kas už, prieš susilaiko priimta. Tri, trečias kas už, prieš susilaiko priimta. Ketvirtas kas už, prieš. Atsiprašau, ketvirtas atkrenta. Kaip gaila. Penktas. Kas už, prieš, susilaiko priimta. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Devintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Dešimtas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Vienuoliktas, kas už, prieš, susilaiko priimta, 12 kas už, prieš susilaiko priimta, 13 kas už, prieš susilaiko priimta. Galutinis balsavimas dėl viso pranešimo, pradedame balsuoti ir balsavimas baigtas. Pranešimas priimtas, sveikinu pranešėją. Toliau kitas darbo atvarkės punktas. Tai yra nuomonė, balsuosime dėl nuomonės, dėl valdymo iš saugojimo ir kontrolės priemonių taikytinių tarptautinės Atlanto tūnų apsaugos komisijos valdomame konvencijos rajone. Nėra kompromisinių pakeitimų, taigi. 22 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. Septintasis pakeitimas už, prieš, susilaikė. Iš naujo, septintasis kas už, kas prieš, susilaikė, priimtas. 33 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. Aštuntas kas už, prieš, susilaikė, pritartas, priimtas. Devintas už, prieš, Tikriname, kai balsavome dėl devintojo. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmestas. 34 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 35 už, prieš, susilaikė atmestas. 10 už, prieš susilaikę pritarta. 36 už prieš susilaikė atmestas. 37 už prieš susilaikė atmestas. 38 už. Norite tikrinti, kai balsavome dėl 37, tuomet tikriname. Balsuojame. Pritarta. 38 dabar. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 11 už, prieš, susilaikė, pritarta. 12 už, prieš, susilaikė, pritarta. 39 už, prieš, susilaikė, pritarta. 41 už, prieš, susilaikė, Dar kartą, 41. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 42. Už, prieš, susilaikė, atmestas. 13. Už, prieš, susilaikė, pritarta. 44. Už, prieš, susilaikė, pritarta. 45. Už, prieš, susilaikė, atmestas. 46 už, prieš susilaikę pritarta, 47 už, prieš susilaikę pritarta, 48 už, prieš susilaikė atmestas, 49 už, prieš susilaikė atmestas, 50 už, prieš susilaikė atmestas, 14 už, prieš susilaikė pritarta. 51 už, prieš susilaikė atmestas. 52 už, prieš susilaikė atmestas. 15 ir 53, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 54 už, prieš, susilaikė atmestas. 55 už, prieš, susilaikė atmestas. 56 už, prieš, susilaikė atmesta. 57 už, prieš susilaikė pritarta. 58 už, prieš susilaikė pritarta. 59 už, prieš susilaikė pritarta. 60 už, prieš susilaikė pritarta. 61 už, prieš susilaikė pritarta. 16 už, prieš susilaikė pritarta. 63 už, prieš susilaikė pritarta. 17 už, prieš susilaikė, tikriname, kaip balsavome. Dėl 17. Balsuojame, balsuoti baigiame. Pritarta. 64 už, prieš, susilaikė pritarta. 65 už, prieš, susilaikė pritarta. 18 už, prieš, susilaikė pritarta. 66 už, prieš, susilaikė pritarta. 19 už, prieš, susilaikė pritarta. 72 už, prieš, susilaikė atmestas. 73 už, prieš, susilaikė atmestas. 74 už, prieš, susilaikė atmestas. 75 už, prieš, susilaikė atmestas. 76 už, prieš, susilaikė pritarta. 77 už, prieš susilaikė pritarta, 78 už, prieš susilaikė atmestas, 20 už, prieš susilaikė pritarta, 79 už, prieš susilaikė pritarta, 21 už, prieš susilaikė pritarta, 22 už, prieš susilaikė pritarta, 23 už, prieš susilaikė pritarta pritarta, 24 už, prieš, susilaikė atmestas, 25 už, prieš, susilaikė atmestas, 26 už, prieš, susilaikė atmestas. Pirmasis pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta, 27 už, prieš, susilaikė pritarta, antras už, prieš, susilaikė pritarta, trečias už, prieš susilaikė, tikriname, kaip balsavome, dėl trečiojo, balsuojame, balsuoti baigiame, pritarta. 29 už, prieš, susilaikė atmestas. Ketvirtas už, prieš. Tikriname, kai balsavome dėl ketvirtojo balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 31. Kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. Galutinis balsavimas dėl nuomonės balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Sveikiname ponę Brijano. Item... Kitas punktas. Toliau balsuosime dėl pono Patričievo mm, nuomonės. Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija finansavimo operacijų, kuriamis remiami investiciniai projektai nesąjungoje, nuostoliams atlyginti. Pirmiausia, balsuosime dėl 22 pakeitimo. Kas už prieš susilaiko atmesta 23 už prieš susilaiko atmesta, 24 už prieš susilaiko atmesta, 25 ir 34 už prieš susilaiko atmesta, 26 už prieš susilaiko atmesta, 27 už prieš susilaiko priimta. Trečias pakeitimas už prieš susilaiko priimta, 28 už, prieš susilaiko atmesta, 29 už, prieš susilaiko atmesta, 30 už, prieš susilaiko atmesta, 33 už, prieš susilaiko pritarta, 31 už, prieš susilaiko atmesta.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 prieš susilaiko atmesta 40 už, prieš susilaiko atmesta 41 už, prieš susilaiko atmesta 42 už, prieš susilaiko atmesta 43 kas už, prieš susilaiko atmesta 44 kas už, prieš susilaiko atmesta 45 už prieš susilaiko atmesta. Penktas pakeitimas kas už, prieš susilaiko atmesta. Šeštas, aštuntas kas už, prieš susilaiko atmesta. Septintas už, prieš susilaiko atmesta. Pirmas kas už, prieš susilaiko priimta. Devintas kas už, prieš susilaiko atmesta. Dešimtas kas už, prieš susilaiko atmesta. Vienuoliktas kas už, prieš susilaiko atmesta. Dvyliktas kas už, prieš susilaiko atmesta. Tryliktas kas už, prieš susilaiko atmesta. Keturioliktas kas už, prieš susilaiko atmesta. Penkioliktas kas už, prieš susilaiko atmesta. Šešioliktas kas už, prieš susilaiko atmesta prieš susilaiko atmesta. 18 atkrenta. Antras pakeitimas kas už, prieš susilaiko atmesta. 17 kas už, prieš susilaiko priimta. 19 už, prieš susilaiko atmesta. 20 kas už, prieš susilaiko atmesta. Ir Balsuojame dėl visos nuomonės. Pradedame balsuoti. Ir baigiame balsuoti. Patvirtinta. Ačiū. Baigiame balsavimą ir turime nemažai laiko. Taigi rytinę sesiją baigiame, pasimatysime tolesniam, tolesniai posėdžio daliai trečią valandą.